Ok, chers collègues, je vous propose de commencer. Mėly kolegos, pradėkime. Pradedame posėdį. turime patvirtinti darbo atvarkę, turiu pasakyti, kad e, gavome prašymą nukelti balsavimo laiką. Aš prašiau to prašymo dabar e, nepristatinėti, nes nenorėčiau, kad prasidėtų pati diskusija kaip pastarai kartą. Galėsime tą padaryti, kai prieš pat balsavimus noriu pranešti, kad e, vertimas yra užtikrintas į visas kalbas, šios dienos posėdį išskyrus maltiečių, suomių ir kruatų. Ir su, su slovakščiai galima kalbėti, tačiau vertimo į slovakų kalbą nėra. 10 val. 15 minučių atvyks pas mus 28 lankytojai, kurios pasikvietė. Tai, tai yra 18 val. 10 minučių atvyks pana Pirinskį. Kaž... Nuo 10 val. 15 min. iki 12 lankysis pono Pirinskio lankytojų grupė. E, užimtumo komiteto posėdis, kuris numatytas lapčio 5 dieną, yra atšauktas. Informacija yra mūsų interneto svetainėje. Dėl tarp institucinių darybų noriu pranešti, kad e, buvo pasistumėta į priekį dėl šeiminio profesinio gyvenimo suderinimo. E, spalio 8 dieną vyko trilogo darybos, e, vyko diskusijos dėl pirmojo e, dokumentų rinkinio, dėl vaiko priežiūros atostogų, dėl parlamento prioritetų, kuriuos mes galime pristatyti. Deja, taryba dėl vaiko priežiūros atostogų didelio lankstumo nedemonstruoja. Kitas trilogas turėtų vykti lapkričio 6 dieną. Dėl trilogo agentūrų tema. Ansander dabar pristatys šią temą. Ačiū, pana pirmininkė. Džiaugiamės, aš tiksliau džiaugiuosi tuo, kad e, buvo pasiektas susitarimas e, dėl SEDEFOP. Trilogo metu noriu padėkoti visiems šešiems pranešėjams, jų padėjėjams, sekretariatui, užimtumo komiteto ir visiems kitiems, kurie prisidėjo. Tikrai nuveikėme didžiulį darbą šioje srityje. Vyko septyni trilogo susitikimai ir tikrai rezultatais galime visi būti patenkinti. Parlamento vaidmuo SEDEFOP e, veikimo srityje buvo sustiprinta. Bus paskirtas parlamento atstovas arba ekspertas, e, kuris e, dalyvaus administracinės tarybos agentūros posėdžiuose, taip pat parlamentas, jo nuomonė bus atsižvelgiama skiriant vadovą ir nustatant agentūros veiklos kryptis. Pasistumėjome į priekį, taip pat užtikrinami ir lyčių lygybę valdymo, struktūrų, valdymo struktūrose ir sustiprinę savo, savo vaidmenį skiriant CDFOP direktorių. Dabar belieka tik tai galutinai pritarti šiam e, susitarimui užimtumo komitete ir plenarime posėdėje. Ačiū, linkime sėkmės ateitie. Kitas trilogas dėl CMD2, e, kadangi esu bendra pranešėjas, galėčiau jums šiek tiek daugiau papasakoti. E, šią temą su pirmininkaujančia Austrija mes susitarėme dėl klausimų, kurie, bus, e, e, kurie buvo nutraukti svarstyti pirmininkavant Bulgarijai dėl dizelino e, taršos. Sugebėjome sustarti dėl svarbiausių ginčytinų klausimų, atsižvelgiant į parlamento rūpimus prioritetus. Mes e, padarėme nuolaidą, tačiau ta nuolaida iš tiesų buvo pakankamai išmintinga, e, jį pasitarnavo bendram susitarimui, numatome dviejų metų pernamį laikotarpį bendrąjį, o e, šachtoms ir tuneliams yra numatomas penkerių metų perinamasis laikotarpis esu labai patenkintas pasiektais rezultatais dėl kancerogenų ir mutagenų direktyvos. E, tiek būtų iš mano pusės informacijos žodžiu dabar ponė Makintaja. Ačiū pirmininkė. Norėjau pradėti nuo to, kad kaip ir kiekvienas iš mūsų, aš labai norėčiau, kad baigtume svarstyti teisės aktą dėl prognozuojamų ir skaidrių darbo sąlygų šios kadencijos pabaigos. E, taigi aš siūlau nukelti balsavimą ne dėl to, kad viskas nusikeltų į kitą kadenciją, ponas Kalvė Šambon tikrai daug energijos investavo šį pranešimą, kaip ir mes visi, tačiau aš manau, kad būtų neteisinga, netinkama balsuoti dėl 101 balsavimo sąrašo puslapio, kuriuos mes gavome tik tai vakar vakare. Tikrai būtų ironiška tikėtis, kad mūsų padėjėjai iki paryčių turėtų e, dirbti, e, e, aiškindamėsi pakeitimų turinį dėl direktyvos, kurios pavadinos skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos. Aš manau, kad užimtumo komitetas turėtų rodyti pavyzdį kitiems darbdaviams tinkamai atlikdamas savo darbą. Šiandien mes uh, E, gavome daug prašymų iš socialistų, kurie nori balsavimo dalimis. E, pageidauja, iš tiesų negalime juos įsigilinti, prašau nukelti šį balsavimą, kadangi aš posėdžiauju Žemės ūkio komitete, tai Labai dažnai Strasbūrė pirmadienį vakare ir kitą savaitę praėjusią sesiją vyksta neįliniai E, posėdžiai, kuomet mes balsuojame dėl panašių dokumentų. Tai kodėl dabar užimtumo komitetas negalėtų panašiai pasielgti tam, kad būtų užtikrinta tinkama balsavimo procedūra. Turiu prisipažinti, kad mano balsavimo sąraše yra e, klaidų, <clears throat> nes e, vienoje versijoje turime 50 kelias pakeitimus, kitoje 117 pakeitimų. Manau, kad dabar balsuodami skubos tvarka strimgalviais tikrai nepasielgtume atsakingai. Taigi prašau pasirinkti balsavimui tinkamai ir nukelti šį balsavimą, po to, kai jam tinkamai pasiruošime, galėsime balsuoti. Taigi, kadangi buvo pateiktas prašymas nukelti balsavimą, turėsime dėl jo balsuoti, kalbant apie apie tuos prašymus, kurios pateikė socialistų demokratų frakcija. Buvome sustikę su Marita sekretariato atstovais ir nusprendėme palikti balsavimo sąrašą tokį, koks yra, nors taip elgtis ir nebūtų praktiška, turint omenyje, kad mes jau esame prieėmę sprendimą ir atmetėme žodinius pakeitimus, kuriuos e, Europos liaudės partijos frakcija teikia. E, taigi dabar, e, bet kokia atveju, siūlau balsuoti elektroniniu būdu dėl pasiūlymo arba pageidavimo, kurį išreiškė ponė Makintair, nukelti balsavimo laiką. E, tie, kurie palaiko ponę Makintar, balsuokit. Spauskite mygtuką už, tie, kurie nenori nukelti balsavimo, spauskite mygtuką prieš. Balsuokime. That was not clear. It didn't come through properly on the translation. If you want to Nebuvo viskas aišku, ką noriu pasakyti. Jeigu norite nukelti balsavimą, spauskite pliusą. Ar taip? E, Ar taip pat nebuvo suteikta galimybė e, pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Pone Kalvėšio Moni, jūs norite kalbėti? Pasisakyti prieš, prašau. Vadovaudamasis geriausiais ketinimais ir, ir e, e, atsižvelgdamas į tų pagėdavimus, kurie nori nukelti balsavimą. E, turiu pasakyti, kad tobulybė yra e, e, gėrio priešė ir todėl aš jau nekartą taip pat norėjau nukelti šį balsavimą, tačiau parengti kompromisai jau buvo paskelbti prieš pakankamai ilgą laiką. Vakar vakare buvo E, tik tai e, baigti visi, visos baigtos administracinės procedūros. Ir aš tikrai nenorėčiau abejoti mūsų sekretariato pastangomis tų darbuotojų, kurie buvo atsakingi už šį pranešimą ir e, daug viršvalandžių turėjo dirbti kol jų smegenys beveik užvirdavo. Tai turint omenyje, noriu pasakyti, kad aš turiu parlamento įgaliojimus parengti geriausią įmanomą tekstą, kuris, kaip jau minėjau, galbūt nebus tobulas. Taip pat turiu parlamento įgaliojimus e, parengti šį dokumentą iki šios kadencijos pabaigos. Jeigu to nepadarysime, tai nuvilsime Europos darbuotojus ir atsižvelgiant į tai, aš tikrai neturiu kažkokių kenkėjiškų ketinimų, tačiau e, pritarus pasiūlymą nukelti balsavimą mes neturėsime galimybės paprasčiausiai to dokumento priimti. Aš nuo pat pirmos e, dienos prašiau bendro sprendimo procedūros ir nuo pat pirmos dienos man buvo sakoma, kad nieks manęs teiks įgaliojimų, buvo patintas tvarkaraštis visiems šešiems pranešėjams. Aiškiai pasakiau, kad laikysimės nustatytų terminų ir tvarkaraščio, nes e, turime apsispręsti, ar kažko norime pasiekti, ar visiškai nieko nenorime pasiekti. Taigi, jeigu nesilaikysime tvarkaraščio, ir šiandien nebalsuosime, turėsime balsuoti gruodžio mėnesį. Tai reiškia, kad nuo e, trilogui liko, liks laiko nuo sausio 10 iki e, vasario e, mėnesių, e, tai yra jokingas terminas, todėl turime laikytis tvarkaraščio tam, kad galėtume kažką pasiekti iki šios kadencijos pabaigos mūsų darbuotojų labui. Taigi vienas kalbėjo už, kis kalbėjo prieš diskusijos, nepradėsime dabar siūlau balsuoti iš karto tie, kurie pasisako už balsavimą nukelimą. Tie, kurie nori balsuoti už balsavimą nukelimą, spaudžia mygtuką plus. Tie, kurie e, pasisako prieš nukelimą, balsuoja, spaudžia mygtuką minus. Balsuojame. I think, Chair, the, the translation is not clear. Ah. Man atrodo, kad neaiškiai buvo išverstas jūsų paaiškinimas. Jei jūs norite balsuoti šiandien, jūs turite balsuoti prieš nukelimą. Bet mes balsuojame už nukelimą. Jei jūs norite, kad būtų nukeltas balsavimas, balsuojate uh, už, tai spaudžiate pliusą. Taip, tie, kas nori, kad baltavimas būtų nukeltas, tai yra, kad šiandien nebalsuotume, spauskite pliusą. Uh, Tie, kas prieš tai, kad būtų nukeltas balsavimas ir kas nori balsuoti šiandien, spauskite minusą. Prašau balsuoti. Le vote est clos. Uh, sorry, tout le monde a voté? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas tuomet. Et donc, nous allons procéder euh, au vote. Taigi mes balsuosime šiandien dėl šio dokumento. Alors. Oui, monsieur Ratke. Pone Ratke, prašau. Uh, Chair, to... Ponas Ratke, pirmininkė, aš turiu paprieštarauti tai mūsų darbo metodui. Mūsų pakeitimai žodžių būdė buvo pateikti laikantis terminą ir jie neprieštaravo bendram tekstui, tačiau dėl jų nebus balsuojama. O esu 364, 366, 367, 577. 729, 880 ir 857. Šie e, pakeitimai buvo pateikti po to, kai baigėsi terminas keisti balsavimo sąrašą ir todėl mes prieštaraujame pirmininko sprendimui pritarti tam, kad šie pakeitimai būtų priimti. Be to, mes manom, kad tie pakeitimai prieštarauja bendram kompromisui. Be to norime pasakyti, kad su visomis frakcijomis jai būtina elgtis vienodai ir privalu laikytis galiojančių taisyklių. Yra nepriimtina tai, kad uh, Tokie svarbus pakeitimai yra pateikiami likus vienai valandai iki balsavimo. Jūs tikriausiai suprantate, kad situacija yra sudėtinga. Kad viską paaiškinčiau, aš supratau, apie ką kalbėjo ponas Ratkio, tam, kad visiems viskas būtų aišku. Pakeitimai, kurie buvo pateikti vėlai socialistų, Kartu su Maryte ir su sekretoriatu mes nusprendėme atmesti tos pakeitimus. Kodėl? Todėl, kad galima būtų išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą. Aš suprantu, kad e, gal tai ir neįtin buvo gražiai padaryta, bet mums reikėjo vis dėlto užtikrinti, kad būtų tam tikra tvarka. Todėl ir priėmėme tokį sprendimą. Antras dalykas aš atsakiau, mes atsisakėme priimti pakeitimus žodžių, kurios patikė EPP frakcija. Ir akivaizdu, kad tuos pakeitimus vis tiek dar galima pateikti žodžiu. Ir jei jūs pageidaujat, aš norėčiau, aš galėčiau per balsavimą patikrinti, ar prieštarautų bent jau trys e, parlamento nariai jūsų pateiktiems pakeitimams. Anėlės, prašau. Tiesiog norėčiau pastebėlę tokią pasakyti. Aš išklausiau jūsų sprendimą. Ir Reaguodama į tai, ką pasakė ponas Ratke, aš noriu pasakyti, kad čia buvo ne atskiri balsavimai, buvo pakeitimai, kuriuos pateikė mūsų frakcija ir kurių, kurių turinys nebuvo spindėtas kompromisiniuose pakeitimuose. Taigi aš manau, kad čia de, iš esmės yra visiškai kitoks klausimas, de, negalima jo lyginti su EPP pakeitimais. Bet aš pasižymėjau jūsų uh, sprendimą ir aš dar prie to klausimo sugrįšiu vėliau. Taip, aš pritariu, aš suprantu, kad jūs priėmėt šį sprendimą, bet jūs taip pat turėtumėte įsigilinti į tai, kas iš tikrųjų įvyko. Mes turime žinoti, kas iš tikrųjų įvyko. Ir tol, kol jūs mums nepaaiškinote iš tikrųjų, kas įvyko su tais pakeitimais, aš nenusiraminsiu. Taigi labai aiškus sprendimas buvo priimtas. Aš nenoriu pasakyti, kad tai gal buvo pats gražiausias, tvarkingiausias sprendimas, bet aš pasiūlyčiau, kad kitame koordinatorių posėdėje mes tiesiog sugrįžtume prie šio klausimo. Na kągi, o dabar aš siūlau pereiti prie balsavimo. Turime balsavimo sąrašą. Ir kai bus siekiami pakeitimai žodžiu, tuomet mes ir tikrinsime, ar galime dėl jų balsuoti ar ne. Kad visiems būtų viskas labai aišku. Kai jūs norėsite pateikti pakeitimo žodžiu, leiskite mums žinoti ir tuomet mes vyksime, viskas vyks pagal procedūrą. Na kągi, dabar perinėme prie balsavimo sąrašo balsuosime e, gan lietai, bet tikiuosi, kad jūs e, kad jūs man atleisite, nes e, gavo, iš tikrųjų gavome viską labai vėlai ir mums kai ką reikės gal dar pasitikrinti su kritoriatu ir aš stengsiu daryti viską, kad visiems viskas būtų aišku. Na kągi, pirmoji įtrauka. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Per greitai. Balsavimas baigtas. Pirmoji nurodomoji dalis - citation. Atmesta. Penki balsavo už, 42 prieš ir niekas nesusilaikė. Pirmasis kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. patvirtinta 29 balsavo už, 19 prieš. Ketvirtasis kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Kas yra? Gerai, visi balsavote? Gerai, tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31 balsavo už, 14 prieš. 49 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau yra keli e, identiški pakeitimai nuo 330 iki jūri komitetų 43-ojo. Balsuojame dėl jų kartu, balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmasis, pirmos straipsnio ketvirtoji dalis, 341 pakeitimas. Vėlgi čia yra identiški panašus pakeitimai, visa jų serija, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šie pakeitimai atmesti. 348. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 349 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, pirma, pirmojo straipsnio, septintojo pastraipą, siūlome dėl pirminės formuluotės pagal 174 taisyklę. Prašau balsuoti. Balsamas baigtas. Kuriam puslapyje? Sunku pasakyti. Pirmojo straipsnio septintoji dalis. Tai yra komisijos pasiūlytas tekstas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devintasis kompromisas. Dėl antrojo straipsnio balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penkiasdešimt pirmasis kompromisas, tai yra alternatyvus kompromisas, jis yra skirtas septintajai konstatuojamai daliai, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau pereiname prie Keturišimtai vienuoliktas pakeitimas antrojo straipsnio antrosios dalies A punktas. Radote tą pakeitimą. 411 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. Vienuoliktasis kompromisas. Taip, prašau, ponas Kalvė Šambon, kažką noriu pasakyti. Aš norėčiau tiesiog pasiūlyti, jei jūs turite tą patį balsavimo sąrašą, kad būtų gal gerai, jei jūs mums pasakytumėt, kokiam puslapyje. A, bet ko gero aš neturiu, uh, mano balsavimas sąrašas yra kitoks. Ir aš žinau iš patirties, kad paprastai, kai pasakai dar ir puslapį, daugiau problemų tik tai sukeli. Taigi, vienuoliktasis kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Jūri 54 iš dviejų dalių. Pirmiausia, balsuojame dėl pirmosios dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 425 pakeitimas iš penkių dalių. Pirmiausia, balsuojame dėl pirmosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, trečioji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, ketvirtoji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ir penktoji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. Kad toliau periname prie 440 pakeitimo. Balsuojame, čia kalba eina apie trečio straipsnio antrosios dalies H punktą. Patvirtinta. Toliau, toliau einame kitame puslapyje. Jūri 60 už 3-4 puslapių. Jūri 60 pakeitimas. OK. Le vote est ouvert. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 485, 487 balsuojame, identiški jie yra, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Keturi šimtai devyniasdešimt pirmasis pakeitimas, trečios straipsnio antrosios dalies N punktas. 491. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 493. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 494. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kitame puslapyje 498 trečios straipsnio antrosios dalies A punktas. Balsavimas baigtas dabar. Atmesta. 499 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 501 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau du pakeitimai, kurie yra identiški. 505 ir Jūri 64. Balsuojame dėl jų. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 502. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 503. Balsuojame. Masamis baigtas. Atmesta. 504. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 43. Balsuojame. Balsavimas baigtas.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 Kažkas neveikia. Ok. Donc, Mano aparatas neveikia, kad galime pakartoti paskutinį balsavimą. Taip. Taigi 500, 506 pakeitimas balsuojame dar kartą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 508 ir 509, lik taip noriu pasakyti pirmininkas. ALD nori pateikti pakeitimą žodžiu ir kas nors tam prieštarauja? Ne, niekas tam neprieštarauja, tuomet balsuojame. Balsavimas baigtas patvirtinta. Jūrija 65. Balsuojame kartu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15. Kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau dešimtasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau šiek tiek kelis puslapius turime praleisti. Toliau 18 kompromisas. Penktasis straipsnis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19 kompromisas šeštam straipsniui skirtas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 21 kompromisas. Balsuojame. Už maždaug 3-4 puslapių yra tas kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 23 kompromisas 8 straipsniui balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 649. 8 straipsnio antrosios dalies antrasis A punktas. Balsavimas dabar baigtas. Atmesta. Dvidešimt devintasis kompromisas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Devintasis straipsnis, 25 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Gerai? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vartinis buvo balsavimas. Trisdešimtasis kompromisas toliau už maždaug už trijų, keturių puslapių. Konstatuojamoji dalis 24a, naujoji, taigi 30 kompromisas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trisdešimt pirmasis kompromisas toliau. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 34 e, kompromisas, 11 straipsnis, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 36 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 769 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Per greitai, sako. Per greitai, gerai. Gerai, gal per greitai buvo. Taigi balsuojame iš naujo. Dėl 769 pakeitimo, 12 straipsnio pirmosios dalies A punktas, balsavimas baigtas atmesta. Septyni šimtai septyniasdešimtasis ir FAM dvidešimt trečiasis. Kartu balsuojame dėl jų, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau FAM 22. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 37 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 38 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. vėlgi už 3-4 puslapių. 813 ir Jūri 106. Taigi 813 ir Jūri 106. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 814. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 816, 817, 818, 819, jie yra tapatus, balsuojame dėl jų kartu, balsuojame, balsavimas baigtas. Atmesta. 39 kompromisas toliau, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Keturiasdešimtasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Jūri 112. Toliau balsuojame. Jūri 112. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 846 toliau. Kas balsuojame? Balsavimas baigtas. Ne dar? Ne, ne, ne, gerai. 846 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuntasis ir jūri šimtas keturioliktasis, jie yra tapatus, identiški, balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 41 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuoni šimtai penkiasdešimt devintasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 860 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 861 toliau balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 43 kompromisas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 44 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 45 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 46 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Keturiasdešimt septintasis kompromisas. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 48 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau perdėme prie konstituojamųjų dalių. Jūri pirmasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 77. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau antrasis pakeitimas. Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jūri 2. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 80. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 81. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. FAM trečiasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 82. Balsuojame. Trečioji konstituojamoji dalis. atmesta. 83. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 84. 84. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 85. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 86. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi toliau. Jūri trečiasis. Balsuojame. Jūri trečiasis pakeitimas dabar. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 90. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. FAM komiteto ketvirtasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. FAM komiteto penktasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. FAM komiteto šeštasis iš uh, trijų trijų dalių. Pirmiausia, pirmoji dalis balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dėl antrosios tuomet nereikia balsuoti ir dėl trečiosios taip pat nereikia. Taigi toliau. 91 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 40, 90, e, atsiprašau, antrasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 93. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 94. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jūri komiteto ketvirtasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 95. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 96. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 97. Toliau balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Jūri komiteto penktasis. Balsuojame. Basavimas baigtas. Atmesta. 98. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Balsuojame. Atsiprašau. Tai prašau. Pone pirmininkė, aš norėčiau paprašyti, dar kartą paprašyti kad būtų pateiktas pakeitimas žodžių tam, kad galima prie šio kompromiso pridurti išlygas skirtas ugnegesiams ir uh, ugnegesiams savanoriams. Ar kas nors uh, prieštarauja šiam pakeitimui žodžiu? Taip. Taigi negalime pritarti šiam pakeitimui žodžiu. Toliau, tai, taigi balsuojame dėl antrojo kompromiso. Balsavimas baigtas. Balsavimas patvirtinta. Septintasis kompromisas toliau. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jūri komiteto šeštasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštoji konstatuojamoji dalis. Šimtasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtas trečiasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau trečiasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 117, 7 A konstruojamoji dalis, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštasis kompromisas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. le, ensemble le 122 ir le jury. 122 ir jūri 9 kartu dėl jų balsuojame, balsuojame. 122 ir jūri komiteto 9. Taip atsiprašau. Taip turiu klausimą. Mes balsuojame da, kartu dėl šių uh, E, pakeitimų dėl to, kad jie parašyti, kad jie yra beveik identiški. E, ne, kai, kartu, kai balsuojame dėl identiškų, viskas aišku. Kai jie nėra identiški, taip pat viskas aišku. O čia, bet čia parašyta beveik identiški. Ką tai reiškia? Taip buvo nurodyta pirminėme e, balsavimo sąraše Ir iš tikrųjų jie yra beveik identiški, todėl kad gal skiriasi koks vienas žodis ir aš pasikonsultavo su teisininkai, galiu pasakyti, kad, kad principai, kurio, kuriuos siekiama įtvirtinti ir turinys iš esmės yra toks pat, galbūt tik tai tas vat vienas žodis, kuris buvo parinktas, gal po to bus ištaisytas teisininkų tam, kad būtų geriau aiškiau mintis išdėstyta. A, taip, tiesiog norėjote biškimų pakybinti mus. Balsavimas dabar baigtas. Atmesta. Jūri dešimtasis. Jūri dešimtasis.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 Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau aštuntoji konstatomoji dalis nuo 128 iki jūri 11, 5, atsiprašau, 125 nuo jūri 11, balsavimas baigtas dabar. Atmesta. 130. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 131. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 132. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 133. Balsuojame. Balsavimas baigtas.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 ratifié. Le 132 est adopté. 132 buvo patvirtintas, taigi pernėm prie 139, 140, 141, 142. Sorry. Atsiprašome, turim pasiaiškinti šiek tiek. reprend pour qu'on ne se perde pas. Donc. Gerai, pirmą pakartosime balsavimą dėl 137 balsuojame. Aštuntoji konstituojamoji dalis. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi toliau aštuntasis balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta.

147. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Mhm. Atmesta. Toliau. Aštuntasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 154. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Dešimtasis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 155. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 156. Balsuoti pradedame. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Atmesta. 157. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Jūri 15. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 159. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Dvyliktasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Tryliktasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Primta. Keturioliktasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Šešioliktasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 17 kompromisas, vienu puslapiu toliau, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 20 kompromisas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 22 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 24 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 26 kompromisas balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Primta. 235 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 236 ir jūri 25. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 27 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 28 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Toliau balsuojame dalimis. 248. Trys dalis. Pirmoji dalis. Balsuojame. Balsuoti baigiame atmesta. Antroji dalis, 248 pakeitimas, balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Trečioji dalis, balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 249 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame, atmesta. 32 kompromisas, balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 33 kompromisas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 35 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 22 kompromisas. Pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Toliau Jūri 29 balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 270 balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 266 ir pakeitimas žodžiu. Ar kas nors prieštarautų pakeitimui žodžiu? Taigi balsuojame dėl 266. Balsuoti baigiame. Primta. 268. Ne. Balsuoti baigiame. Atmesta. Net. Donc on a un, un split vote sur. Toliau reiktų balsuoti Pirmiausia, dėl 273, 274 ir jūri 30. Čia balsuojame dalimis. Pirmoji dalis. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Balsuoti baigiame. Antroji dalis. Balsuoti baigiame. Atmesta. FAM 10 Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Yra du panašus pakeitimai 275 ir 270 ir jūri 301. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau 276 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 277 pakeitimas žodžių. Alde siūlo jį, ar kas nors tam prieštarautų, nieks neprieštarauja, balsuojame. Balsuoti baigiame. Primta. 280. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 280 tvirtinamas. Toliau 281. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 284, 29 konstatuojimo dalis, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 285 ir jūri 303 tie patys. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 288 balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. FAM 11 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 289. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 291 ir 292 balsuojame. Balsuoti baigiame atmestą. Liaujūri 34 balsuojame dalimis. Pirmoji dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigėme, patvirtinta. Toliau antroji dalis, balsuoti pradedame. Balsuoti baigėme. Primta. 294 ir Jūri 305 yra tokie patys. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Jūri 36. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 42 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Primta. 298 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 299. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 300. Balsuoti pradedame. 301. Balsuoti pradedame. Atmesta. 302. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Jūri 37. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 37 konstatuojamoji dalis, 34. 304. Trisdešimt septinta konstatuojamoji dalis. 304 pakeitimas ir jūri 39. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Trys šimtai penktasis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 306. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 27. Atsiprašau, sako pirmininkas, 28. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. 29. Šiek tiek toliau balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Atsiprašau, sako pirmininkas, pirmame puslapyje FAM2 pakeitimas. Matote, FAM2 pakeitimas, pirmos dvi eilutės. Balsuokime dėl FAM2 pakeitimo. FAM2 pačioje pradžioje. Gerai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta baigiame. Jei frakcijos norėtų, vieną ar dvi minutės galiu duoti, kadangi balsavimas sudėtingas, jei turit dar ką nors pasiderinti. Pirmiausia, dar atsiprašau, sako pirmininkas, turim balsuoti dėl viso pranešimo. Balsuojame dėl viso pranešimo. Balsuoti pradedame. Ok, tout le monde a voté. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Raginu techniką. Taigi, pranešimas priimtas. Ar reikia trumpos pertraukėlės? Nereikia tai siūlau iškart balsuoti dėl mandato. Balsuojame dėl mandato. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Mandatas yra patvirtintas. Labai ačiū visiems. Ir atsiprašau, kad gan ilgai užtrukome, bet tikrai norėjome gerai padaryti darbą. Oui. Nu, You, friends, Ačiū už dalyvavimą balsavimuose. Buvo išbandymas mums visiems. Dabar perikime prie kito darbo tarkės klausimo. Penktojo. Sąjungos švietimo mokymo jaunimo ir sporto programa Erasmus. Mums puikiai pažįstama suteiksiu žodį pranešėjui Emilijanui Pavilui. Prašau. Ačiū, pan pirmininkė. Mėly kolegos, Erasmus Plus yra viena iš sėkmingiausiai veikiančių ir man labiausiai patinkančių ES programų. Man džiugu rengti pranešimą šią temą. Trumpa aiškinamoji dalis, tiek dar kartą patvirtina, kad šis pranešimas yra plačių užmojų. Manau, kad šią programą reikia iš esmės pagerinti, sustiprinti jos finansavimą, apriepti. Parlamentas pritarė Erasmus, siekdamas, kad komisija pagerintų šios programos teikiamas paslaugas, kad jos būtų naudingesnės žmonėms. Kiti Erasmus metai bus labai svarbus ne tik švietimui ir mokymui Tačiau ypač kalbant apie Europos ateitį, nes šią programą mes investuojame į e, pačius brangiausius išteklius, tai yra žmonės. Investicijos į žmonių įgūdžius ir e, gyvėjimus leis užtikrinti socialinį sažiningumą ir sustiprins Europos konkurencingumą. Pirmiausia, noriu pabrėžti kelis aspektus, dėl vardo, kadangi Erasmus yra ne tik programa, tačiau ir prekės ženklas. Aš tikiuosi, kad bus išlaikytas šis pavadinimas, e, papildytas Erasmus plus ir tas pliusas reikš papildomas iniciatyvas ir programas. Antras aspektas - biudžetas visiškai pritariu parlamento rezoliucijai dėl busimos daugiametės finansinės programos, kurioje prašoma patrigubinti Erasmus Plus programos finansavimą. Tai yra būtina tam, kad įgyvenintume socialinių teisių ramsti. Galime pasitelkti naują Erasmus Plus programą ir joje būtina susitelkti ties būtinybė e, padinti įtraukumą, įtraukti mažiau galimybę turinčius e, žmonės e, bei sudaryti geresnės sąlygas vyresnio amžiaus žmonių mokymams. Kalbant apie finansinę paramą, stipendijas, kelionių išlaidas, administracinės išlaidas, reikėtų jų sumas peržiūrėti reguliariai ir pritaikyti prie kiekvienos šalies e, gyvenimo lygio, taip pat atsižvelgti į e, kelionės išlaidų dalies dydį. Aš tikiuosi, kad e, remdamėsi E, Europos judumo e, kokybės, judumo, judumo kokybės hartiją mes galėsime patvirtinti tinkamus pakeitimus ir ši programa tikrai prisidės prie e, profesinių kvalifikacijų stiprinimo. Kalbant pirmiausiai apie profesinį mokymą ir <clears throat> švietimą, Erasmus Plus pralo būti papildyta E, papildomomis lankščiomis schemomis, e, e, kad didėtų jos efektyvumas, mokymas visą gyvenimą turėtų tapti visą priepiančių Erasmus Plus programos tikslu, todėl reikia stiprinti tarp sektorinių programų tarpusio bendradarbiavimą E, kitas aspektas, tas pats atlygis už tą patį darbą, būtina šio principą laikytis ir Erasmus Plus programos kontekste, todėl raginu atlyginimą e, tų pačių projektų įgyvenime dalyvaujantiems darbuotojams nustatyti remiantis tais pačiais principais. Taip pat pritariu komisijos pasiūlymą stiprinti kompetencijų partnerystės, profesinių kompetencijų centrų e, steigimą, tačiau taip pat manau, kad būtina užtikrinti geografinę aprepti visoje Europoje. Ir finansinė parama turėtų būti tam tikslui numatyta centrinėme Erasmus plus biudžete. Paskutinis pastebėjimas dokumento išduodamo pripažinimas ir dokumento išdavimas ir pripažinimo tvarka turi būti tinkamai nustatyta ir e, pripažįstama, čia turime vadovautis e, e, tarybos rekomendacijomis dėl mm, švietimo ir mokymo programų, pasitelkti visas europinės priemonės tam, kad galėtume užtikrinti kokybišką mokymo paslaugų tiekimą ir gautų sertifikatų pripažinimą. Baigdamas noriu pasakyti, kad balsavimas užimtumo komitete turėtų vykti gruodžio mėnesį, kaip pranešė sekretariatas, tačiau viskas priklausys nuo to, kiek bus pateikta. Pakeitimų 23 dieną baigėsi pakeitimų teikimo terminas, taigi gruodis yra ne už kalnų, tačiau tikiuosi, kad um, galėsime spėti iki E, gruodžio susitvarkyti po to, kai e, šį e, kitą savaitę antradienį, 23 spalio, baigs pakeitimų teikimo terminas, nekat ir laukti turmės bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Tikiuosi, kad jeigu užtikrinsime kokybišką Erasmus Plus gyvendinimą, tai mūsų piliečiai tikrai pajus apčiuopiamą naudą. Ačiū. Ačiū ponui Pavelui. Stiks žodį ponui man, prašau. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū kolegai Pavelui už jo parengtą pranešimą nu, nuomonės projektą. Manau, kad siūlytas tvarkaraštis yra priimtas, tačiau būtina glaudžiau bendradarbiauti su kitus ryčių atstovais. Kultūros komitetas yra pagrindinis, o mes užimtumo komitetas tik tai teikime savo nuomonę. Vakar kultūros komiteto nariai surengė klausimus. Iš tiesų galėjome pastebėti, kad mūsų idėjos ir mintis daug kur e, sutampa, <clears throat> todėl galime papildyti pagrindinį e, pranešimą vertingais pasiūlymais. Erasmus Plus yra vienas iš sėkmingiausių ES projektų, suteikintis galimybę jauniems žmonėms gauti konkrečią o ne žodinę paramą. Tas e, konkrečias priemonės dabar turime įtvirtinti, nes e, jaunimo judumas tampa vis svarbesnis, asmenų judumas tampa vis svarbesnis ir todėl e, būtinai veikti atsirandančias kliūtis. Norime stiprinti jaunimo užimtumo galimybės, tam Erasmus programa iš tiesų labai tinka ir kovoti su ta jaunimo uh, uh, su, su tomis jaunimo nuotaikomis, kuomet jie nemato ateities perspektyvų. Būtų puiku, jeigu finansavimas padėtų tris kartus, tačiau tikrovė yra kitokia. Džiaugiuosi, kad už biudžetą atsakingas Vokietijos komisaras Günteris Oettingeris yra pasakęs, kad e, Erasmus yra vienintelis rytis, e, kurioje mes neturėtume taupyti, jūs norėt padvigubinti finansavimą, tam pasiūlymą turėtume pritarti, nes kitų programų finansavimas atrodys kitaip. Jeigu mes sugebėsime uh, jaunimo nedarbo laikais sustiprinti Erasmus programos finansavimą, tai reikėtų pagalvoti apie tas rytis, kuriuose galėtume optimizuoti veiklą. Erasmus Plus yra ne tik stipendijų programa studijuojantiems neprofesiniams mokymams, reikia skirti daug daugiau dėmesio nei iki šiol, nes mes puikiai matėme, kad taip pat ir profesinio veikimo srityje jaunimas pradeda pajusti, kad Erasmus Plus jiems yra naudinga programa Erasmus Plus taip pat turėtume pasinaudoti kovodami su populizmu, stiprindami demokratijos projektus, juos įgyvendinami, leisdami žmonėms suvokti, kuo pavojingos yra populistinės radikalios priemonės, kokią grėsmę kelia atskirtis. Taip pat ir e, šiais tikslais Erasmus Plus lėšus turi būti leidžiamos, taigi švietimo sritis yra čia labai svarbi ir būtina stiprinti įtraukumą E, pritariu teikiamis pasiūlymams ir dėl mokymus visą gyvenimą taip pat palaikau e, nuomonės referentą. Aš manau, kad e, vis tik tai reikėtų sudaryti galimybę šios programos nuostatomis pasinaudoti lankščiau, nes kalbėdamasi su Erasmus programos dalyviais išgirdau nemažai nusiskundimų dėl sudėtingų paraiškų pildymo procedūrų Čia reikėtų jas pamėginti supaprastinti. Taigi, <clears throat> manau, kad e, tikrai būtų labai e, svarbu ieškoti bendrų sąlyčio e, taškų, teikiant pasiūlymus. Labai svarbu pasiūsti jauniems žmonėms žinę apie tai, kad jie nėra paliekami likimo valiai, kad mums rūpi jų profesiniai gebėjimai ir įgūdžiai ir mes tikime ir norime, kad jie prisidėtų prie Europos ateities kūrimo, mes savo ruoštų visi turime užtikrinti savo finansinį indėlį šio tikslo siekiant. Ačiū uždėmesi, labai ačiū. Aldei atstovauja ponė Dlabajova, tačiau jos nėra, bet ponė Stevens ją pavaduos. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausiai Norėčiau padėkoti pranešėjai, nuomonės referentui už puikiai atliktą darbą. Esu tikra, kad turime e, tinkamą pagrindą, nuo kurio atsispyrę galėtume pasiekti tolygų visiems priimtiną kompromisą. Erasmus programa iš tiesų yra labai svarbi, suteikianti galimybę žmonėms e, įgauti unikalių e, įgūdžių kuris teikia jiems atinkamus e, privalumus po to jų profesinio gyvenimo kelyje, nes dalyvavę Erasmus programoje žmonės po to <clears throat> lengviau susiranda darbą. Šios investicijos yra naudingos, todėl europinės lėšas reikėtų skirti toms e, sritims, kuriuose sukūriama e, reali pridedama vertė. Pasakau už tai, kad Erasmus programos biudžetas būtų ženkliai padidinamas. Tačiau tai nereiškia, kad reikėtų didinti bendrą ES biudžetą, reikėtų atlikti atitinkamus e, perskirstimus ES biudžeto e, viduje. Taip pat Erasmus programa turi, e, būti, turi tapti prieinamesnė žmonėms su negale šiuo metu. Šios ryties susidurima su nemažai problemų, pirmiausiai dėl labai didelės administracinės naštos, pavyzdžiui E, kurtiesiems e, kandidatams gauti Erasmus stipendiją, nes e, jie privalo pats pasirūpinti vertimu. Erasmus programa turi būti pritaikyta jungtinių tautų žmonių su negale hartijai ir jos nuostatoms. Aš labai džiaugiuosi, kad nuomonės projekte minimas ir profesinis mokymas. Štai e, švietimo sistema turi būti skirta pagerinti e, kiekvieno e, mokinio vystimusių ir įgūdžių tobulinimui. Baigdama noriu padėkoti pranešėjų, nepaisant to, kad jis daugiausiai dėmesio skiria kiekybei. Neturėtume apsiriboti vien tik tai studento, studentų skaičiumi. Taip pat kriškai vertinu Discover EU, atraskime ES iniciatyvą. <clears throat> Nėra šios programos pagrindinis tikslas, o man turėtų būti tap, tapimas kalėdų seneliu. E, Signavimo panaudojimas turėtų būti grindžiamas realiais poreikis, kalbant apie pabėgėliais prieglopščio prašytojais. Pirmiausiai turėtume siekti uh, integruoti e, šios žmonės į e, juos priimančių šalių visuomenę, taigi daugiausiai dėmesio turime skirti kalbos e, kursams ir mokėjimui. Taip pat aš galbūt netaip teigiamai vertinu Europinių universitetų steigimo idėją, tačiau neprieštarauju e, universitetų skirtingų šalių bendradarbiavimo tarpusavėje stiprinimu. Tik nekantriai laukiu galimybės bendradarbiauti su nuomės referentu ir taip pat šešėliniais referentais. Ir tikiuosi, kad parengsime tinkamą nuomonės projektą. Ačiū, ponė Stevens. Dabar kalbės ponė Dlabajova, jos tačiau salėje nėra, ar kas nors jai atstovauja, ar kas nors atstovauja Alde frakcijai. E, tuomet perkime prie GUE frakcijos atstovo pono Lijerik, salėje nėra, ar kas nors jį pavaduoja. Niekas, ačiū tuomet žaliųjų atstovai Dabar galės pasakyti ponas Mecerič, jo salėje taip pat nėra, o tai reiškia, kad e, leisime kalbėti ENF atstovį poniai Melan, jos taip pat nėra, o tai reiškia, kad e, bent jau išgirdome keletą uh, minčių ir vertimų, gal ponas Pavelas norėtų dabar apibendrinti diskusiją, na, pamėginsiu tą padaryti vokiškai. Turbūt kolegos turėjo išvykti greitai į oro uostus po pakankamai ilgai trukusio balsavimo, dar negalėjo dalyvauti diskusijoje, tačiau žinoma, diskusijose, posėdžiuose su šešėliniais pranešėjais mes aptarsime visas detalės tam kad pristatytume Erasmus Plus programą e, tinkamoje e, šviesoje, taip kaip e, ir turėtų būti pristatoma. Kelius sakinius norėčiau tarti diskusijoje dalyvavusių kolegų adresu. Žinoma, patrigubinti programos biudžetą bus labai sudėtinga, tačiau parlamentas, pradėdamas darybą su taryba, turėtų patvirtinti tokius E, įgaliojimus e, e, kurios turint galėtume būti tikri, kad pasieksime, jog šis biudžetas būtų du kartus padintas. Taigi, jeigu prašysime trigubo finansavimo padidinimo, tai galime tikėtis tikrai, kad pasieksime dvigubą. Manau, kad būtina kovoti su radikalėjimu ir populizmu, pasinaudojant Erasmus programa. Šioms mintims pritariu. Šiuo metu, e, žinoma, daug kas baiminasi e, teikti prašymus, gauti Erasmus plus finansavimą, nes administracinė našta yra penelik didelė, taigi turime šią problemą taip pat spręsti, ponė Stevens e, minėjo kokybės ir kiekybės tarpusavio santykiai. Žinoma, jeigu norime e, pasiekti, kad e, Erasmus studentų paramą gaunančių e, skaičius padėtų trigubai, tai nebūtinai užsitikrinę dvigubą finansavimą padidinsime, padidinimą sugebėsime tų tikslų pasiekti, kalbant apie programą Atraskime Europos Sąjungą Discover EU E, manau, kad e, ta programa turėtų pirmiausiai apriepti taip pat ir tam e, tikrus kultūrinius aspektus, kad žmonės, kurie atvyk, aplankytų Europą, namo parsivežtų ne tik gražių nuotraukų prisiminimus, tačiau taip pat pajustų ir tą skirtingų Europos valstybių regionų kultūrinę dvasę ir e, paveldą ir galėtų apie tai e, papasakoti sugrįžę namo į trečiasis šalis. Ačiū e, už šiandien sakytas mintis, nekantrai laukiu būsimo bendrabiavimo ir aš tikiuosi, kad sugebėsime sustarti iki gruodžio mėnesio ir galėsime gruodį balsuoti. Ačiū. Pakeitimo teikimo terminas baigėsi spalio 23 dieną 12 val užimtumo komitete balsavimas numatytas e, sausio 22, kultūros komitete balsavimas vyks 2019 e, vasario mėnesio, tai reiškia, kad dabar perėmėme prie šešto dabar atvarkės klausimą Europos socialinis fondas plus, ESF plus. Ir e, šis klausimas yra įtrauktas į visų politinių frakcijų darbo atvarkės, teiksiu žodį pranešėjai, ponė Lopė Fontanija, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų komitete puikiai žinome, kad ESF yra svarbiausia ES priemonė ir socialinė įtrauka yra labai svarbi Europos Sąjungai, taigi iki 27 metų būtina užtikrinti šias ryčiai atitinkamą finansavimą. 7, daugiau nei 700 e, pakeitimų buvo pateikta, 770. Tikiuosi, kad parengsime tinkamus e, kompromisus. Laiko turime nedaug, yra numatyta balsuoti komitete sausio 27 dieną. Taigi turėtume e, procesus kuo greičiau pasumėti į priekį tam, kad parengtume Europos piliečiams naudingą dokumentą. Šiuo metu jau vyko du sustikimai su šešėliniais pranešėjais, trečiasis yra numatytas rengiantis balsavimui. Noriu pabrėžti, kad e, tikrai šiuose sustikimuose mes visi vadovaujamės labai e, konstruktyvę Šie susitikimai vyksta konstruktyvę dvasę, visi norime susitarti, kol kas nepavyksta susitarti dėl septintojo straipsnio, dėl teminės koncentracijos, jau minėjau ir dar kartą noriu pabrėžti, kad visiškai e, pritariu būtinybė užtikrinti tarpusavio ryšį tarp rekomendacijų skirom šalims ir ESF plus tam, kad galėtume tinkamai įgyvendinti socialinių teisų ramščio nuostatas. Rekomendacijose šalims yra įvardinami e, <clears throat> didžiausi iššūkiai e, kiekvienoje e, valstybėje narėje atskirai ir juos būtina atsižvelgti gyveninant socialinių teisų ramščio nuostatą, socialinių teisų ramsis kartu su Europos Europiniu semestru privalo sudaryti e, tinkamas e, sąlygas, kad e, lėšas būtų galima panaudoti lankščiai ir tinkamai, bet to būtina atsižvelgti į vietos regioninius ypatumus. Be to, busimuose sustikimuose turime labai apdairiai nustatinėti tam tikras e, procentinės finansavimo dalis e, atskiriems teminėms regionams. Manau, kad yra labai svarbu skirti dalį lėšų e, socialiniai sanglaudai, kovai, socialiniai integracijai, kovai su skurdu, e, e, nes šie metai yra paskelbti kovos su skurdu metais. Kalbant apie bendrą finansavimą, dalis turėtų būti padidinta iki 85 procentų pagal ketvirtą straipsnio nuostatas. Tokiu būdu veiksmingiau galėtume kovoti su skurdu. Būtina e, renkti ir kitus pasiūlymus, siekiant labiau padėti. E, sunkiausiose sąlygose gyvenantiems asmenims, kitoms visuomenės grupėms reikia prioritetą teikti ir jaunimo užimtumui stiprinti, tačiau e, jeigu numatysime e, pernelik didelį finansavimą vienoms sritims, tai jo gali pritrūkti kitoms sritims. Manau, kad žengėme tinkamu keliu. Jeigu bendradarbiavimas vyks e, taip, kaip iki šiol, parengsime tokį dokumento tekstą, kuriam galės pritarti dauguma šio komiteto narių. Pirmininkė, ačiū už dėmesį. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Benifai. Jis turėtų netrukus atvykti, ar ne? Taip aš mačiau jo padėjėjus. Taigi mes šiek tiek jo palauksime. Dabar žodis suteikiamas, kol laukime poniai Trebezijus. Ja pavaduoja ponia Makintaja iš AKR frakcijos, prašau. Labai dėkuoju, pirmininkė. Aš e, kalbėsiu Lurikės Trebizijos vardu. Ji labai atsiprašo, kad negali dalyvauti šiame posėdėje, bet ji pateikė man savo pastabas, kurias aš norėčiau jums pristatyti. Taigi Lurikė sako, kad e, pirminis e, teksto projektas atrodo tuo atitinka KR frakcijos pagrindinius principus. Mums atrodo, kad Europos socialinis fondas Plus yra naudingas projektas. Jis padės mums pertvarkyti turimus fondus tam, kad jie veiktų veiksmingiau ir kad lėšos būtų naudojamos ten, kur jos yra labiausiai reikalinga ir kur sukuriama didžiausia pridėtinė vertė. Todėl mes pakankamai teigiamai vertinome pirminį pasiūlymą. Tačiau, nagrinėjant kompromisinius pakeitimus, paaiškėjo, kad uh, bus siekiama įtvirtinti dalykus, kurie mums nepatinka. Siekime praplėsti šio pasiūlymo aprepti, taikymo sreiti ir siekime taip pat labiau didesnės centralizacijos. Ir tai mūsų galva prieštarauja. Pa, ja, pradiniai minčiai, pradiniams ketinimams supaprastinti šią sistemą. Mes manome, kad būtina atsižvelgti į valstybių narių turimą lankstumą skirstant lėšas, atsižvelginti savo politikos prioritetus ir tikslus. Tai yra nepaprastai svarbu. Būtent todėl mes pasisakome už, dides, už tai, kad valstybėms narėms būtų palikta daugiau e, lankstumo skirstant lėšas pagal pasidalėjimojo valdymo principą. Be to, mes pasisakome kad nuo 20 iki 25 procentų būtų padidintos lėšos skirtos socialiniams tikslams. Mes manome, kad kiekviena valstybė narė turi turėti galimybę nustatyti savo prioritetus ir naudoti Europos socialinio fondo plus lėšas e, taip, kaip jie atrodo naudinga. Be to, manome, kad e, Europos pagalbos nuskriaustiesiems fondas ir kiti fondai, kurie yra skirti kovai su skurdu, turėtų būti geriau naudojami. Europos socialinės fondas plus turėtų būti skirtas daugiau aktyviai politikai, kurie skatina užimtumą ir švietimą. Ir taip pat jį turėtų taip pat gerinti institucijų gebėjimus, o ne tik kovoti su skurdu ir skatinti socialinę įtraukti. Be to, Mes nenorėtume, kad šio fondo lėšus būtų naudojamos neteisėtai migracijai e, finansuoti. Migracijai yra skirti kiti, kitos finansinės priemonės ir tos finansinės priemonės turi būti. Turi susilaukti politinių ES institucijų palaikymo, pritarimo. Dėkoju. Panas Benifei, prašau. Taip atsiprašau, kad e, vėlavau. Galvoju, kad vis nagrinėjimas buvo ankstesnis darbo tvarkės klausimas, taigi atsiprašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad iš pateiktų pakeitimų, to jų pateikta daugiau nei 700 ir tarptų pakeitimų yra nemažai gerų, gerų minčių. Taigi mes dėkojame pranešėjai, kad e, jie greitai nagrinės visus tuos pakeitimus ir renks kompromisinius pakeitimus. Ir ji iki šiol iš tikrųjų parodė norą rengti, e, e, ieškoti visų pritarimo, rengdama šį pranešimą. Ir labai svarbu yra pradėti trišalės darybas, turint e, kuo didesnį mandatą, tam, kad mes parengtume ambicingą darbo šį dokumentą, tai būtų naudinga ne vien parlamentui, bet ir visiems uh, e, naudos gavėjams. Mes norime, kad Europos socialiniai fondai naud, būtų naudojami gerai, kad būtų kuriama socialinė, sažingesnė e, Europa, kuri tarnautų piliečiams. Be abejo, renkti kompromisus da, šiek tiek užtruks ir yra tam tikrų sudėtingų dalykų. Kitą savaitę pradėsime nagrinėti dėl 7 straipsnį, pa, pa, dėl teminio paskirstimo, 8 straipsnį, 9 dėl kovos su skurdu, 10 straipsnį parama už, jaunimo užimtumui ir 11, 11 straipsnį. Tai yra tai, kaip tie fondai bus susijęs su Europos semestru. Socialdemokratai pateikė pakeitimus. Mes norime e, savo pakeitimus užtikrinti, kad socialinės fondas būtų naudojamas e, kuo geriau, kad, būtų, kad skatintų e, socialinės įtraukties E, tikslams ir kad e, skaičiai būtų patidinti iki 30 procentų. Be to mes manome, kad būtina taip pat pagilinti dėl komisijos pasiūlytas mechanizmas dėl valstybių narių įsigal... E, į... įsipareigojimų skatinti jaunimo uh, užimtumą. Ir manome, kad uh, jaunimui skirtos lėšos yra, e, priemonės yra būtinos, nes e, ES politinės prioritetas turėtų būti skatinti jaunimo užimtumą. Ir jaunimo garantija turėtų būti e, naudojama aktyviau valstybės narise, tai turėtų skatinti tolesnės reformas. Ir mes žinome, kad Šios, šio fondo lėšos yra labai reikalingos toms šalims, kurios labiausiai nukentėjo per finansų ekonominę krizę. Tai mes šitą žinome iš savo Italijos patirties. Ir mes matome, kad problemas dar nėra sprendžiamos ir jaunimo nedarbas yra vienas iš mano frakcijos prioritetų ir aš tikiuosi, kad kolegos atsižvelgs į mūsų patik, pakeitimus tam, kad mes galėtume. Uh, integruotai naudoti Europos socialinio fondo lėšas pasinaudojant sinergijos e, efektą tarp suderinti įvairių, įvairius fondus. Toliau vaiko garantija. Ja mes integruojame į Europos socialinio fondo struktūrą ir taip pat komisija teikia pasiūlymus dėl paramos paskirstimo pagal atskiras temas ir bus sukurtas naujas uh, skyrius pirmojo antraštinėje dalyje ir mes daug beje apie tai kalbėjome, labai da, atidžiai išnagrinėjome da, šį klausimą su įvairiomis organizacijomis, kurios rūpi, rūpinasi vaikų teisėmis ir tos organizacijos iš esmės pritarė mūsų pasiūlymui. Europos parlamentas ir pirmiausia mūsų komitetas turėtų nusiųsti aišku signalą mūsų rinkėjams, mūsų piliečiams dar iki šios kadencijos e, pabaigos. Mes turime aiškiai pasakyti, kad mums rūpi vaikai ir e, artimiausiamis dienomis e, šešėliniai pranešėjai įsigilins į šį klausimą ir aš norėčiau paraginti kolegas tiesiog leisti mums sus, aptarti tos klausimus. Ir labai dėkoju kolegoms už visas pastabas. Thank you, Mr. Benify. Uh... Dėkoju ponui Benify. Toliau ponas Silimovič, kuris atstovauja Alde frakcijai. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Įvyko du šešėlinių pranešėjų susitikimai ir matome, kad dirbama yra gerai. Aš uh, išsakysiu kelias bendro pobūdžio pastabas ir po to kelias konkretesnės pastabas. Pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, kad būtina siekti didesnės integracijos ir socialinės įtraukties. Naud, naudojant Europos socialinio fondo plus lėšas. Aš žinau, kad mes turime įvairių nuomonių dėl migracijos, dėl migrantų. Uh, Žinau, kad nuomonės skiriasi, bet aš noriu pasakyti štai, ar jums patinka migrantai ar ne, ar jūs pasitekote už tai, kad jų atvyktų daugiau, ar jūs tam nepritarite, ar jūs norite, kad sienos būtų uždarytos ar būtų atviros. Vienaip ir kitaip, tie atvykę žmonės jau yra čia. Ir niekam nebus naudinga, jei mes nepadėsime jiems integruotis. Per šią pabėgėlių krizę mes galėjome turėti vairias nuomonės, bet vienaip ir kitaip dabar turime padėti šiems žmonėms integruotis į mūsų visuomenę. Ir būtent todėl mes manome, kad reikia, da, ši, kalbant apie šį fondą, daugiau dėmesio skirti socialiniai įtraukčiai ir integracijai. Antra, aš pritariu tam, kad valstybės narės daugiau lėšų skirtų užimtumo nedarbui e, spręsti. Dar prieš krizę mes e, žinojome, kad e, jaunimui sunku susirasti darbą daugelį šalių. Ir jaunimo nedarbo rodikliai yra, buvo dideli da, kai kuriuose šalyse dar ir prieš krizę, o po krizės iš visų pasiekė neregėtas aukštumas. Ir todėl mes norime, kad daugiau būtų dėmesio skirta tie, tiems e, jaunoliams, kurie nesimoko ir nedirba. Toliau, mes manome, kad šis dokumentas turėtų būti pak, e, pakankamai trumpas. Aš suprantu, kad kiekvienai frakcijai rūpi di, e, tam tikri dalykai ir tą gerbiu, bet galiausiai atsitiks taip, kad uh, susidursime su nauja krize, kurios negalime dar nuspėti. Tai bus gal ne Graikija, ne pabėgėliai, bet kažkokia kita krize, kurią sukels dar nežinomi dalykai. Ir mums reikia turėti pinigų tam, kad galėtume tinkamai į tą krizę reaguoti. Aš suprantu, kad kiekvienas nori, kad tam tikroms temoms skirtos lėšus būtų tikrai apsaugotos, bet aš paprašyčiau kolegų supratimo uh, dėl to, kad mums reikia tam tikro rezervo. Toliau, mes suprantame, kad administracinę naštą reikia mažinti iki minimumo, ji dažnai yra pernelik didelė ir turi būti numatyta galimybė naudoti lėšas be didelės administracinės naštos, apie tai kalbama, e, kai nagrinėjamos įvairios priemonės, nes administracinė našta tikrai ES yra didžiulė. Toliau diskriminavimas. Aš tą sakiau šešėlinių pranešėjų posėdėje, kad tam tikrose šalise da, tam tikra diskriminacija yra įmanoma pagal labai aiškiai apibrieštas taisyklės. Švedijoje, pavyzdžiui, to, tokia tvarka. Uh, Ir mums tai, kas siūloma, yra labai sun... E, nėra labai priimtina. Ir aš kalbu apie švedus, e, kurie dirba įvairiuose frakcijose. Nes jei tie pasiūlyti, e, pasiūlytas diskriminacijos apibrėžimas netitiks mūsų galiojančios sistemos, mes susidursime su rimtomis problemomis. Toliau mes manome, kad yra gerai, kad atsižvelgiama į e, Europos semestrą ir šalims skirtas rekomendacijas, bet nepamirškime, kad taip pat e, reikia turėti bend, bendrus prioritetus ir ne tik reikia kalbėti apie lėšų įsisavinimo e, lėšas. Ir aš siūlyčiau, kad iki 15 procentų valstybės narės skirtų jaunimo užimtumui mažinti pagal šį da, fondą. Aš žinau, kad šis fondas yra savotiška da, tokia kalėdų glūtė, kiekvienas nori po ją matyti jiems skirtas dovanas, bet vienaip ir kitaip tai yra bendra kalėdinė glūtė ir aš tikiuosi, kad, kad pranešėjai galės atsižvelgti į visų nuomonės. Dėkuoju. Thank you. Uh, Gabrielė Zimmer is not. Gabrielė Zimmer nėra. Pone Boiler ją pavaduoja, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau mūsų frakcijos šešėlinės pranešėjos e, Gabriel Zimmer vardu atsiprašyti. Ji negali dalyvauti posėdėje, bet ji paprašė mane pristatyti savo nuomonę. Guoja frakcija mano, kad e SF e, reforma yra nepaprastai svarbi, todėl kad šiuo metu susidurėme su rimtais iššūkiais. Milijonai žmonių patiria jų poveikį ir mes, ES turi e, finansiškai prisidėti prie to, kad e, būtų keičiama ši situacija. Todėl mes pateikime kelias pakeitimus, e, siekdami užtikrinti, kad geriau būtų atsižvelgta į žmonių poreikius. Taigi mes manome, kad socialiniai įtraukčiai skirtas lėšas reikia padidinti iki 30 procentų, tam, kad galima būtų geriau reaguoti į vis didinti skurdą ES. Toliau mes siūlome taip pat feed pas, skirti uh, lėšų iki 4 procentų nacionalinių lygmenių. ir kitos lėšos turėtų būti nemažinamos. Ne, ne Toliau mes norime, kad bendrafinansavimo norma būtų nu, e, padidinta iki 85 procentų. Mes e, nenorime, kad Europos semestras būtų siejamas su, su ESF, e nes manome, kad Europos semestro tikslai dažnai apribojo galimybės imtis veiksmų socialinėje srityje. Be to, da, Europos semestras yra pernelik centralizuotas. Žinome, kad žmonės labai dažnai turi ypatingų poreikių, kurie ne visuomet atitinka nacionalinius prioritetus, jau nekalbant apie ES prioritetus. Be to, mes manome, kad reikia sustiprinti partnerystės principą. Aš kalbu apie socialinių partnerių, gamtos gavėjų ir vyriausybinių organizacijų partnerystę. Tačiau reikia turėti tokioms partnerystėms taikomas aiškias taisyklės, reikia turėti elgesio kodeksą Ir GUE mano, kad valstybės narės turi skirti mažiausią. Du, mažiausiai 2 procentus visų lėšų naudojama pagal pasidalymą valdymo principą institucinių gebėjimų stiprinimui. Mm, taip pat norime, kad būtų kuo daugiau lankstumo, ypač įgyvendinant uh, uh, socia konkrečias socialinės programas. Toliau mes norime pakeisti antrąjį priedą Ir tais atvejais, kai klientas nenori suteikti savo asmens duomenų dėl konfidencialumo, negalima atsisakyti, neleisti jam dalyvauti programoje. Dėl socialinių inovacijų. Mes manome, kad socialinių inovacijų sritį galima dar labiau plėtoti, tam, kad galima būtų geriau atsižvelgti bendruomenių poreikius ir e, išbandyti jų į, e, įvairius įvairius jų pasiūlymus. Ir tikimės, kad mes galėsime visi kartu bendromis jėgomis parengti gerą visiems priimtiną dokumentą. Toliau žaliųjų atstovė Terė Reintke. Dėkoju. Daug jau pas, kolegos pasakė, penkis dalykus noriu at, uh, paminėti. Pirmiausia, lėšų skiriamas socialiniai įtraukčiai E SF pliusas yra ne ta, tik fondas, kuris perskirsto lėšas, bet ir e, tai yra fondas, kuris padeda mums siekti bendrų tikslų. Ir socialinė įtrauktis yra labai aktuali tema visose ES valstybėse narėse ir todėl iki 35 procentų reikia padidinti šias lėšas. Toliau jau buvo minėti migrantai, pabėgėliai. Yra tokių frakcijų Ir atsiprašau, tokių visuomenėje grupių, kuriems reikia ypatingo dėmesio. Rėdžiai komitete, pavyzdžiui, buvo parinktas labai geras pranešimas dėl marginalizuotų visuomenės grupių. Ir mes manome, kad bent jau 2 procentai e, socialiniai įtraukčiai skirtų lėšų būtų skirta e, marginalizuotoms bendruomenėms. Toliau pagrindinių teisų požiūrio taikymas. Mes norime, kad ESF būtų naudojamas tik tai tiems projektams finansuoti, kurie neprieštarauja Europos pagrindinių teisių hartijai. Žinome, kad praeitėje kartais buvo lėšos naudojamos e, e, projektuose, kurie prieštaravo Europos e, Sąjungos pagrindinių teisių hartijai. Ir manome, kad tai yra labai pavojinga ir neturėtume kartoti tokių klaidų ateityje. Ketvirtas dalykas sąsają su Europos semestru. Mums atrodo, kad reikėtų labiau susijęti su Europos e, socialinių teisių ramščių, nes ESF vaidina labai svarbu vaidmenį siekiant užtikrinti, kad Europos socialinis ramstis taptų realesniu, labiau matomu ir suprantamu piliečiams. Ir paskutinis dalykas, aš esu iš regiono, kuriame Mes išgyvename labai daug perinimo laikotarpio iššūkių, jei galima būtų juos taip pavadinti. Ir todėl mes norime, kad tai uh, e, sažiningesnės pertvarkos uh, tikslai taip pat būtų įtraukti. Čia yra kalbama ir apie užimtumą ir profesinės kvalifikacijas, galimybę persikvalifikuoti. Visi šie dalykai labai yra aktualūs tokiuose regionuose kaip mano ir aš manau, kad ESF taip pat turėtų padėti mums skatinti tą, tą perimą prie, prie teisingesnės visuomenės procesą. Dėkui. Nematau, kad Laura G. būtų čia ir niekas jos nepakeičia. Pone Bizoto, ENF frakcijos atstovė irgi neatvyko, ar kas nors ją pakeičia. Dabar žodis ponui Pirinskijui. Dėkui, ponė pirmininkė. kai kalbame apie daugiametę finansinę programą ir sektorinį reglamentą dėl finansavimo po 20 metų. Tai suprantame, kad reiktų geriau sukoordinuoti įvairias priemonės, kurių tikslai bendri. Bet komisija, būdama labai ambicinga, nepasiūlė savo pasiūlyme aiškaus mechanizmo dėl to, kaip tos penkios priemonės bus naudojamos. Dabar jos visos naudojamos atskirai. Ir mes pritartume idėjai kad Europos socialinis fondas, kuris yra pagrindinis socialinės politikos e, e, fondas, pagrindinė priemonė, yra struktūrinio, struktūrinio pobūdžio fondas. Labai svarbus taip pat ir sanglaudos politikai. Kalbant apie socialinę sanglaudą, šio fondo vaidmuo yra labai didelis. Ir dėl to mes siūlome kad tie elementai, kurie paremti dabartinio socialinio fondo mechanizmu būtų pasidalyjamojo valdymo būdu įgyvendinami ir tai būtų ir piliečiam aiškiau suprantama ir tai labiau atitiktų ES veikimo sutartį. Tie du elementai tai yra socialinis aspektas ir visuomenės sveikata ne, nebūtinai leis tų pačių rezultatų pasiekti. Ir taryba pateiks rekomendacijas kitais metais pagal Europos semestro mechanizmą Ir dar norėčiau europinių mm, kairiųjų kolegų vizijas pakomentuoti. Jie ignoruoja, ignoruoja socialinės mm, sanglaudos prioritetus. Taigi tai, ką jie sako, į tai, ką jie sako, turime žiūrėti šiek tiek rezervuotai. kad socialinės ir sanglaudos politikos nepakeistume Europos semestro ekonominės politikos koordinavimu. Kiekvienas elementas turi turėti konkrečiai jam numatytus tikslus. Ir labai norėtume, kad komisija aiškiau tuos tikslus apibrieštų, į kuriuos patektų pagrindiniai socialinės politikos elementai. Svarbu susikoncentruoti ties svarbiausiais dalykais. jei e, atskiros sudėtinės dalis neturės konkrečių jom numatytų tikslų, tai tai pakenks ir kitiem svarbiem elementam. Aš manau, kad su komisijos pagalba ir po dėrybų su taryba tos spragos, kurios yra, bus užpildytos. Mes negalime sutikti su to, kas siūloma daugiametiai finansiniai programai, nenumatant atskiriam elementam finansavimo. O mm, viską nukreipiant į tiesioginio valdymo sritį. Europos socialinis fondas yra priemonė, kurią valstybės narės naudos savo veiksmų planams įgyvendinti. Taigi, e, turime, kalbant apie pasidalijimą į valdymą, aiškiai apibriežti taisyklės ir parodyti, koks yra ryšys tarp svarbiausių elementų. O komisijos pateiktame reglamento pasiūlyme kol kas tai nėra iki galo aišku, nes turim neužmiršti, kad reiks praktiškai gyvendinti reglamento nuostatas. Tikimės, kad mūsų pateikti pasiūlymai padės mum užpildyti tas spragas ir ištaisyti tas, mm, tuos trūkumus, kurie galbūt atsirado ir dėl laiko trūkumo. Mes taip pat mm, dar į vieną dalyką norėtume atkreipti dėmesį, kad yra įvedamas tam tikras institucinis žargonas – Ir vietoj institucijų sistemos naudojamas, ko, ko, naudojama korporatyvinė sistema. Labai norėčiau, kad teisininkai lingvistai atkreiptų dėmesį į tokius uh, terminus, tokias savokas, kad nepainiotume Europos institucijų su kažkuo kitu. Dėkui, ponia Pirinski, dabar ponia Kozlovska. Dėkui, ponia pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėjai Veronikai už <clears throat> nuveiktą darbą ir linkiu sėkmės, bandant rengti kompromisus iš tų 767 pakeitimų reikia teigiamai įvertinti ir tą informaciją arba informacija apie tai, kad susitikimas su šešiais pranešėjais vyksta slangiai, tai yra labai e, svarbu, siekiant teigiamų rezultatų, kalbant apie turinį, noriu pabrėžti kai kurios aspektus. Šis fondas turi būti panaudotas tam, kam yra skirtas europinių vertybių, demokratinių vertybių, socialinės įtraukties, e, e, socialinio sažiningumo, nediskriminavimo tikslai, e, kuriais, <clears throat> kurie yra finansuojami šio fondo lėšomis, turi būti užtikrinti, Kalbant apie lankstumą, reikia apsispręsti, kokio masto jis turėtų būti, panaudojant fondo lėšas. Turime suvokti, kad ne visų valstybių ir vyriausybės proeuropietiškai nusiteikusios ne visoms vienodai rūpi europinės vertybės, kuriomis kurių yra siekiama socialinio fondo lėšas naudojant ir tai reiškia, kad e, nebūtinai e, tais tikslais fondo lėšos ir būtų panaudojamas. Todėl e, būtina susijęti fondo mm, finansavimą su europiniu semestru, tam, kad būtų galima mm, lankščiai sureaguoti per tam tikrą laiko tarpą į atitinkamus įvykius ir kurie e, leistų neteikti finansavimo tokiems projektams, kurie būtinai atitinka pagrindinių teisų hartiją, žmogaus teisės, moterų teisės ir kitas europinės vertybės. Taigi viena vertus visiškai pritariu pakeitimams dėl susijimo su europiniu semestru, nes E, socialinėme Europė, Europėme semestre taip pat yra aiškiai įvardinti ir atitinkami socialiniai e, kriterijai. Ir e, yra nemažai pavyzdžių, kaip galima socialinio fondo lėšas panaudoti kitaip ES valstybėse narėse, nepažeidžiant europinių vertybių. Ir taip pat e, privalome užtikrinti deramą fondo lėšų panaudojimo kontrolę tam, kad e, būtų galima įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir užkertant kelią dėl e, tam tikrų skirtingų interpretavimų visiškai priešingam lėšų panaudojimui. Norėčiau priminti, pavyzdžiui, kalbant apie lyčių lygybę, e, vykstančias diskusijas, štai, pavyzdžiui, Bulgarija, jos vyriausybė nusprendė neratifikuoti Stambulo konvencijos dėl to, kad e, toje šalyje egzistuoja kitoks lyčių lygybės suvokimas ir supratimas. Ir aš manau, kad e, šie klausimai tikrai yra esminės svarbos ir uh, būtinybės sus, susijęti fondo lėšų panaudojimą su socialinių teisų ramščio nuostatomis ir užtikrinti deramą kontrolę yra labai svarbi. Šis fondas, kaip ir daugelis kitų fondų, jo e, lėšomis galima daryti e, įtaką, pavyzdžiui, jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimui, galima daryti teigiamą įtaką jaunimo judumui. Noriu atkreipti dėmesį, kad pagrindinė judumo kliūtis ES yra užsienio kalbų mokėjimas, todėl būtina uh, užtikrinti taip pat atitinkamą šio socialinio fondo saveikumą su uh, programomis, pagal kurias uh, padedama žmonėms mokytis užsienio kalbų, nes tai yra didžiulė kliūtis užsienio kalbų nemokėjimas jaunimo judumui. Ačiū uždėmesi. Dėkoju už jūsų komentarus. Matau, kad mūsų komitete balsavimas vyks 26-27 lapkričio. Laiko neturim daug. Keliaukim prie septinto darbo tvarkės punkto. Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidimas. Pone Mekintaja, duodu žodį. Dėkui pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjim už labai aktyvų dalyvavimą. 449 pakeitimus nuomonės projektui turime. Ir pirmiausia, tai norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tą susitarimą tarp jūri komiteto kaip pagrindinio komiteto ir mūsų komiteto dėl to, kas kokią kompetenciją turi. Mūsų uh, pirmininkė ponia Ulkskok kartu su jūri komiteto e, pirmininku Cecilijai Vikstrom parašė laišką, parodydami kaip dėl ko yra sutarta. 54 taisyklė dėl konkretaus sąrašo, kai kalbame apie konstatuojamasis dalis ir straipsnius. Aš visus 449 pakeitimus peržiūrėjau ir manau tik 180 iš jų patenka į mūsų komiteto kompetencijos rytį. Taigi siūlysiu, kad šešėliniai pranešėjai užsimtų tik tais pakeitimais, kurie liečia e, konstatuojamasias dalis ir straipsnius, kurie yra mūsų kompetencijos riboje. Ir noriu pabrėžti svarbą to, nes koordinatoriai, mes kartu su koordinatoriais nuolat ginam savo kompetencijos ribas, kad uh, jų neperžengtų kiti komitetai. Tai kai mes esame nuomonę teikiantis komitetas, šiuo atveju jūri komitetui, mes irgi turime laikytis taisyklių. Tai aš nevardinsiu čia visko, nors gal pabandysiu ir išvardinti kokios yra mūsų kompetencijos sritis 12, 19, 20, 27, 28, 29, 44, 55 ir 56 konstatuojamosios dalis, 86 C3, 86 D, K, 87 F, L, M ketvirtoji dalis, 194 134-163 EL, 168-160 N, 160 O ketvirta dalis straipsniai. Ta sąrašą galiu e, pateikti ir galiu taip pat pateikti ir tą laišką, kurį nusintėme poniai Vikstrom. Ir aš žiūriu realiai į tą, ką galime pasiekti šioje direktyvoje. Jos tikslas, turint galvoje mūsų mm, komiteto kompetenciją, kiek yra pasiekiamas. O taisyklės turi būti paprastos, vienodos, aiškios ir lengvai pritaikomos. Ir aišku, turėtume apsaugoti suinteresuotasias pusės ir užtikrinti darbuotojų teisio apsaugą. Tos taisyklės, kurias įgyvendinti nėra lengva, paprastai atveda prie to, kad valstybės narės jas įvairiai interpretuoja ir tada jos yra skirtingai gyvendinamos, tada suskaidoma vidaus rinka. Dėl to labai svarbu, kad turėtume tinkamas nuostatas įmonės akcininkam, darbuotojam, kai kalbame apie priemonės, e, kovojant su to, kad nebūtų kūriamos tos taip vadinamos įmonės pašto dėžutės. Bet tai, ką mes siūlome, turi būti protinga ir proporcinga, kad netrukdytume doriem verslininkam plėsti savo veiklą taip pat ir į kitą valstybę narę. Aš pritariu, pritariu tom priemonėm, kurios skatina platesnį informavimą, konsultavimąsi e, darbuotojų teisių, deramą apsaugą, remiantis galiojančiais teisės aktais. Kur man kyla problemų? Kai bandoma tą direktyvą išplėsti, kad jos taikymos rytis apimtų ir kitus aspektus, kuriem galbūt aš pritarčiau, bet kurie uh, nepatenka į šios direktyvos taikymos rytį. Įvairovė valdybose pritariu tam, bet nemanau, kad ši direktyva yra tinkama priemonė užtikrinti didesnį atstovavimą valdybose, kai kalbame apie įmonės, įmonių restruktūrizavimą. nes tam reikia gilios analizės ir mm, susikoncentravimo būtent į šį aspektą. Ir šioje direktyvoje neturėtume nukrypti į šalis ar bandyti į ją įkišti elementų, kurie jai nedėra. Ir kurie galbūt, kuriem galbūt reikia daugiau dėmesio, bet ne šioje direktyvoje. Pritariu tom konkrečiom priemonėm, kurios taikomos įmonėm m, mm, pažeidžiančiom įstatymus, tai vadinamom tom priedangos ar įmonėm ar pašto dėžutėm įmonėm, kai kalbame m, mm, apie tai, ką aš siūlau, tai aš siūlau paprastesnės darbuotojų dalyvavimo taisyklės, atitinkami pakeitimai yra padaryti ir aš pabandysiu per ateinančias dienas parengti kompromisus, pateiksiu juos šešėliniam pranešėjam prieš mūsų mm, posėdį su šešėliniais pranešėjais, kuris bus 25 dieną. Dėkui, ponė Makentaja. Nenoriu čia pradėti naujų diskusijų, tik pasakysiu, kad jūri yra pagrindinis komitetas mm, dėl mm, pranešimo susijusio su vienos valstybės ribas peržengiančių pertvarkimų, jungimų ir skaidimų. Mes pagal 54 taisyklę esame asocijuotas komitetas ir turime pasidalyjamąją kompetenciją, kai kalbame apie darbuotojų teisės ir jų dalyvavimą įmonių valdymuose. Ir esame įpratę dirbti su kitais komitetais. Aišku, kad mes stengsimės, kad užimtumo komiteto pozicija užimtumo klausimais būtų išlaikyta. Tikrai galiu Jūs užtikrinti, kad dėsime visas reikalingas pastangas. Dabar ponas Sogur, šešėlinis pranešėjas. Dėkui. manau, kad kaip pranešėjas siūlo, turėtume apsiriboti savo darbę tik savo kompetencijos rytim, o savo ruoštų aš keletą principinių komentarų pateiksiu ir pakartosiu tai, ką jau sakiau, kai buvo pristatomas pranešimo projektas, kad įmonės galėtų laisvai veikti ir pasinaudoti visais vidaus rinkos privalumais ir taip pat plėsis į užsienį, tai turim turėti aiškias ir lengvai gyvendinamas taisyklės, kad įmonės galėtų derinti tas ataskaitas, kurias pateikia akcininkam ir darbuotojam. Ir tos ataskaitos turi būti apribotos tik tuo, kas būtinai būtina, kalbant apie konsultavimosi teisę. Tai daugelis pakeitimų kaip ir gali sukurti dviejopą reguliavimą. Turime direktyvą numeris 14 2002 metų ir turime žiūrėti, kad nesidubliuotų tai, ką mes siūlome. Ir manau, kalbant apie darbuotojų dalyvavimo teisės, turime rasti tinkamą sprendimą dešimties metų taisyklė prie, dėl naujų taisyklių prieimimo, tie dešimt metų, man atrodo, per ilgas laikotarpis ir noriu pabrėžti, kad esu pasirengęs bendradarbiauti su kitais šešėliniais pranešėjais. Ponas Dečin, SND frakcijos atstovas. Ačiū, pana pirmininkė, gerbiami kolegos. Mano reikalavimai yra paprasti. Darbuotojai nusipelno tos, to paties teisinio saugumo kaip ir darbdaviai, kaip ir verslininkai. Komisijos pasiūlymas šiuo atveju visiškai netoligus verslo Europa turi būti, turi siekti socialinės pažangos, priešingų atveju e, sutriks pusiausvyrą, žmonės jums nepasitikėti pažangos galimybėmis. Darbuotojai e, turėtų turėti galimybę <clears throat> persigausant įmonėms iš vienos vietos į kitą, e, perkelti į tą kitą vietą ir savo teisės. Vokietijoje, pavyzdžiui, labai dažnai atsitinka taip, kad pakeičiant įmonės statusą iš e, paprastos akcinės bendrovės į Europinę akcinę bendrovę nukenčia darbuotojų teisės. Komisijos pasiūlymų e, ta situacija nebūtų keičiama, todėl aš manau, kad reikia patvirtinti horizontalę direktyvą dėl e, darbuotojų dalyvavimo įmonių veikloje e, Europoje. Taip pat e, <clears throat> tokia direktyva būtų naudinga stiprinant ir europinių mastų galimybės sudarinėti kolektyvinės darbo sutartis, taip pat būtina numatyti tą pagrindų direktyvą darbuotojų atstovavimą įmonių valdybose arba stebėtojų tarybose, nes dabartiniai komisijos pasiūlymai yra per daug sudėtingi, nepakankamai skaidrus ir sunkiai įgyvendinami. Savo pakeitimuose aš e, siūlau atitinkamus kriterijus, mums reikia paprastų taisyklių, kurias būtų paprasta lengva įgyveninti ir būtina užtikrinti darbuotojų interesų tikrąją apsaugą. Tam būtina užtikrinti naują pusiausvyrą tarp galimybės <clears throat> įsisteigti ir veikti bet kur bendroje rinkoje ir darbuotojų teisų apsaugos būtina susijęti šios du aspektus tarpusavėje. Socialinių teisų subsidiari apsauga neturėtų būti silpinama šios direktyvos nuostatomis. Mums būtina Mm. Mm, užtikrinti, kad mm, mažiausiai per dešimties metų laikotarpį įmonė pasitraukianti iš vienos valstybės narės į kitą turėtų su savimi pasiimti kartu ir darbuotojų apsaugos teisės arba jų teisės dalyvauti įmonės valdyme. Tokiu būdu mes grasytumėm įmonės nuo E, kraustimasi. Subsidirimo principas neturėtų būti minimas tik tai per sekmadienio pamokslus bažnyčiose, būtinai susijęti su socialiniu teisų apsauga. Ir mūsų tikslas turėtų būti e, užtikrinti įgyvendinamas, e, <clears throat> įgyvendinamą darbuotojų teisų apsaugą ir tokį tikslą aš savo įsikėliau, jo sieksiu ir tikiuosi, kad proceso pabaigoje sugebėsime sukurti e, socialesnę Europos sąjungą, kurioje būtų labiau gerbiamas socialinės teisės. Ponas Limovič, žodis, ačiū, pritariu pranešėjai, noriu padėkoti už pranešimo projekto pristatymą, tačiau vis tik tai negaliu atsispirti bendro pobūdžio įvertinimui, pasakydamas, kad man e, susidaro šiek tiek e, skeptiškas bendras įspūdis. Mes e, Žvelgiame čia tokią bendrą e, tendenciją, kad e, įmonių kraustimasis iš vienos valstybės į kitą arba susijungimas arba pertvarkymas yra bendrai vertinamas neigiamai. Aš laikausi priešingos nuomonės ne dėl to, kad laisvas įmonių judėjimas, apskritai laisvas judėjimas yra įtrauktas į Europinės sutartys, tačiau aš manau, kad tokiu būdu mes išspręsime egzistuojančias problemas, jeigu mes siekiame ekonomikos saugimo, kurti naujas darbo vietas, siekime tuomet įmonės sujungimas, judėjimas ar skaidimas turi būti skatinamas. Manau, kad vis tik tai šiame pranešime juntamas tam tikras e, skeptiškumas to laisvo įmonių judėjimo atžvilgių. Kalbant apie e, tam tikrus e, specifinius pranešimo aspektus, pirmiausiai noriu pasakyti, kad mes siūlome parengti vieną pranešimą siekiant sumažinti administracinę naštą. Tačiau noriu pabrėžti štai ką. skirtingose šalise Europos Sąjungos egzistuoja skirtingos e, tradicijos. Pietų e, valstybėse darbdaviai yra e, daugiau prieškai nusiteikę profsąjungo atžvilgių, e, tuo tarpu šiaurės šalise jie betradarbiauja tarpusavį per pastarusius keletą mėnesių. E, komisijos pasiūlymas buvo labiau orientuotas į pietų Europos modelį. Mes vis labiau bandome įstatymiškai apibrėžti darbdavių, profsąjungų teisės. E, mes to tarpu taip ne, nedirbame. Ir aš manau, kad e, tokiu būdu mes paprasčiausiai sugriausime pakankamai gerai veikianti šiaurės šalių modelį nes e, pagal tą modelį darbdaviai ir darbuotojai turi visišką e, autonomiją. Ir kaip jau minėjau, mes pageidautume, kad e, šio prašymo nuostatas galėtų vertinti, traktuoti atskirai tiek darbdaviai, tiek profsąjungos valstybei <clears throat> nesikišant, nes jie geriausiai žino, kaip e, spręsti tarpusavio santykius tinkamu būdu. Taigi galėčiau įsivaizduoti, kad būtų, e, kad e, būtų rengiamas tik tai vienas pranešimas, tačiau jame turi būti užtikrintas socialinių partnerių autonomiškumas. 50 pakeitimas, kuriame kalbama apie dirbtinius susitarimus. Puikiai su, suprantu, kad dirbtiniai sustarimai yra skirtingai apibrėžiami skirtingose ES valstybėse narėse, todėl aš tikrai nenorėčiau, kad būtų mažinami, mm, švelninami nustatyti standartai. Aš norėčiau leisti valstybėms narėms nustatyti standartus pačioms priešingų atveju pateksime į tokią situaciją, kuomet bandysime starti dėl bendrų apibrėžčių, o tai reikš, kad e, daugelį valstybių narių reikės sušvelninti reikalavimus dėl dirbtinių susitarimų, <clears throat> efektyvių susitarimų. Todėl mes e, ir e, pateikėme pakeitimą dėl būtinybės nustatyti objekt, objektyvius kriterijus dėl tų dirbtinų susitarimų pat kalbant apie e, deramą atlygį, e, galbūt netgi padalyjant e, darbuotojams įmonės akcijas. Įmonių susijungimo atveju labai dažnai įmonėse sudaro tokia situacija, kuomet informacijos, ne visą informaciją turi nedidelė, nedidelės, nedidelės akcijų, smulkiai akcininkai. Smulkiai akcininkai taip pat turi būti atinkamai apsaugoti ir gauti įmonę, informaciją apie įmonės veiklą tuo pačiu metu kaip ir kiti akcininkai <clears throat> dėl e, apskundimo mechanizmo Manau, kad valstybės narės, kurios nėra patenkintos e, e, gaunama kompensacija, turėtų turėti galimybę kreiptis į teismą ir apskūsti atitinkamą sprendimą. Nekantriai laukiu būsimo bendarbiavimo su kitais šešėliais pranešiais. Dėl šio pranešimo dar norėčiau grįžti prie pirmosios savo minties. Turėtume pasinaudoti galimybę paskatinti įmonių judumą ir vertinti. E, E, šią aplinkybę įmonių judumo e, kaip e, pažangos skatinimo galimybę, o ne atvirkščiai. Ačiū ponui Selimovičiui, poniai Lopes Bermecho suteikčiau žodį, bet jos nėra ir niekas jos nepavaduoja. Miroslavo Mitrofanovo žalių atstovo taip pat nėra, niekas jo nepavaduoja. O tai reiškia, kad Išgirdome balsus visų tų, kurie norėjo kalbėti šiuo klausimu per komiteto posėdį ir atrodo, kad jūsų laukia įdomios diskusijos. Pone Makintairą, ar norėtumėte apibendrinti per minutę? Ne, nu, ačiū. Nekantriai laukiu susitikimų su šešėmis pranešėjais, nes manau, kad sugebėsime susitarti dėl e, primtinų bendrų išvadų. Esu to įsitikinusi, sako pirmininkė, kad jūsų diskusijų rezultatai bus teigiami. Pakeitimų svarstymas vyks šiandien, spašnaktą dieną. Balsavimas užimtumo komitete numatytas lapkričio 15, Teisės reikalų komitete lapkričio 20-21 dienomis vyks balsavimas. Tik norėjau dar jums priminti, kad kitas e, komiteto posėdis buvo numatytas lapkričio 5 dieną, tačiau jis yra atšauktas, tai reiškia, kad kitas Komiteto posėdis vyks lapčio 15 Strasbūrė, 19 Briuselėje ir lapčio 20 dieną. Strasbūrė vėl. Taigi daug bus posėdžių lapkričio mėnesį, tačiau posėdis, kuris buvo numatytas lapkričio 5 dieną, atšauktas. Ačiū uždaram posėdį, dėkoju vertėjams. E, man pranešė, kad kai kurie kalbėtojai kalbėjo per greitai ir aš jų nesustabdžiau, pamėginsiu kitą kartą pasitaisyti. Ačiū.